honourable members. Ich möchte die Gerbėmieji komiteto nariai, norėčiau vėl pradėti mūsų posėdį. Patys svarbiausi mūsų du nariai jau yra atėję, tai yra mūsų e, ryšių asmo, ryšių su EFSA asmo ir taip pat mūsų koordinatorė. Vyks nuomonė, apskaitimas nuomonėmis su Marku Šprengeriu. Mes tvirtai susiplanavome šią diskusiją, gaila labai, kad dar nedaug kolegų yra susirinkę. Ponas Šprengeris yra Europos e, lygų kontrolės centro direktorius. Mes jau e, buvome išklausę e, diskusijas ir su, buvome išklausę ir kitų agentūrų, atitinkamų agentūrų atstovų vakar, e, sužin, norėdami sužinoti, kokia yra dabartinė padėtis ir kągi mes, kaip teisėkuros e, procesų atstovai, e, galėtume e, E, padaryti savo ruoštų, padėti, padėti jums, kažkaip jūs paremti. Ir dėl to labai įdomu išgirsti ir iš jūsų, kokie yra jūsų lūkesčiai. Ir e, po jūsų prezentacijos e, mes galėsime aptarti visus kylančius klausimus. Pone Šprengerį, suteikiu jums žodį. Ačiū. Malonu čia šiandien dalyvauti šiame posėdėje. Na, aš norėčiau Jums pristatyti pagrindinę mūsų veiklą ir pasiekiam, pasiekimus per pastaruosius metus. Taip pat aš pakalbėsiu šiek tiek ir apie kitus metus, apie ateitį ir ilgalaikę ateitį. Taigi, pirmiausia, mūsų centro veikla pastaraisiais metais. Kai kalbėsiu su Jumis praeitais metais, minėjau keturis prioritetus tymų eliminacija, laboratorijų pajėgumai, bendradarbiavimas su ES plėtros šalimis ir neligybė sveikatos priežiūros rytyje. Visi tai yra ilgalaikiai iššūkiai, kurie ir toliau bus prioritetiniai klausimai mums ir kitais metais. E, kalbant apie plėtros šalis, šiais metais dirbome su Kroatija, viskas klostėsi sėkmingai. Na ir toliau su Islandija, Jotkalnyje ir Serbija dirbsime. Dabar timai. Matome timų protrukius, tai yra išgydoma lyga, pre, prevencinė lyga, kurią galima, iš kurią galima užkristi kelią. Pavyzdžiui, Liverpoolyje didžiausias protrukis nuo 90-mečio, maždaug 200 timų atvejų, 40 vaikų pateko į ligoninę. Visoje Europos Sąjungoje tymų, skaičius, tymų atvejų skaičius sumažėjo. 2011 metais daugiau kaip 30 tūkstančių tymų atvejų buvo informuota, dabar jų yra apie 5 tūkstančių. 4 tūkstančiai atvejų vis tiek dar yra per didelis skaičius ir ES siekia nulio. Tačiau pastaraisiais, lygnant su pastaraisiais metais, matome, kad tie tymų sezonai jau tapo tokie, netokie aršus. Dabar pažiūrėjus į grafą tų atvejų ES, 2600 tokių atvejų. Na ir dabar lik yra ramesni metai, bet tai nereiškia, kad kitais metais nebus tų protrukių. Taigi dėl to, kad dėl to tymų prevencija ir yra ilgalaikis tikslas. Jeigu norime kovoti su tymais, ES turime 95 procentais e, skiepyti visus, e, tik, visas tikslinės grupės ES. Aišku, ES valstybės narės negali to padaryti vienos. Tos šalis, kur reikia. Nors yra daug skiepų, vis tiek atveju pasitaiko, nes problema atvežama iš kaimynų, pavyzdžiui, iš Junktinio Amerikos valstybių dažnai atvežami timai. Uh, tymų negalėsime eliminuoti, jeigu neišspręsime neligybės problemos, netgi tose valstybėse narėse, kur vakcinuojami, vakcinuojamos yra beveik visos e, da, e, gyventojų grupės, tačiau yra Romai, kitos nepalankiose situacijose esančios visuomenės grupės, kur e, yra vakcinacijos lygis labai mažas. Dėl to pasikartotinai, pakartotinai ištinka tokie timų protrukiai tose bendruomenėse. Ir dėl to mūsų centras ypatingai dėmesį skiria tokioms bendruomenėms ir tokioms, tokiems visuomenės sluoksniams. Dublinė, nes mes susitikome su valstybių narių ekspertais ir Romų bendruomenių atstovais, taip pat e, klajūnų bendruomenėmis ir buvo tikrai labai įdomus susitikimas. Buvo nuspręsta dėl dešimt, buvo deš, pateikta dešimt praktinių pasiūlymų, kaip tos valstybės galėtų skatinti skiepijimus tose pažydžiamose visuomenės grupėse. Aš tos pasiūlymus pristatysiu valstybėms narėms ir komisijai kitą savaitę, kuomet vyks ES e, vaikystės organizacijos susitikimas dabar. Laboratorijų pajėgumai. Čia ilgalaikis uždavinys, bet aš norėčiau parodyti pavyzdį, kaip mūsų centras ir mūsų partneriai praktiškai pasinaudojo naujomis laboratorijų technologijomis. Praeitą mėnesį e, komisija paprašė, kad EFSA ir mūsų centras parengtų bendrą rizikos vertinimą, kalbant apie e, daugia, protrūkį daugelie šalių salmonelos bakterijos atveju protrūkį. Taigi mes pasinaudojame greitos, greito rizikos vertinimo priemonę ir parengėme bendrąjį dokumentą per keletą dienų. Dar įdomiau tai, kad mes koordinavome pažangių laboratorijų technologijų naudojimą, e, atlikome bandymus su salmonelos mėginiais, iš, paimtų, paimtais iš įvairių maisto grandinės elementų ir matėme, kad kelios valstybės narės buvo, keliose valstybės narėse pasireiškė ši salmoneliozė būtent iš to paties, tos paties salmonelos atmainos. Taigi EFS ir mūsų organizacija iš tiesų džiaugiasi, kad greitai galima įvertinti riziką ir užkirsti kelią tokiems protrukiams ateityje. Na ir aišku, šiais metais pagrindinis mūsų darbas bus yra susijęs su reakcija į neįprastus atvejus. Pavyzdžiui, mėnes, praeitą mėnesį gavome informacijos apie du atvejus, kuomet užsikrėsta buvo koronos virusu. Tai yra ta pati virus, iš tos pačios virusų šeimos, kaip ir SARS. Na ir e, neseniai mes skaitėme knygą apie tai, kaip yra kovojama su živ AIDS ir abolos virusu, tačiau mūsų centre yra nemažai ekspertų, kurie per savaitgalį parengė rizikos vertinimo analizę, greitos reakcijos priemonės Niderlandos, Junktinėje karalystėje, Vokietijoje, e, padėjus mūsų centro ekspertams ir atitinkamam generaliniam direktoratam Buvo parengtas projektas, buvo atlikti atitinkami viruso bandymai. Taigi mūsų ekspertai, valstybių narių ekspertai dirbo kartu ir tikrai nebuvo dubliuojamos jokios pastangos. Sekmadienį 9 val. vakaro komisija paskelbė mūsų centro greitos rizikos vertinimo analizę ES iš, anksnio, iš anksnės reakcijos sistemoje. Buvo jau gauta informacija po tų te, iš tų testų. Kita pirmadienį, kai šis virusas buvo susilaukė žiniasklaidos ir politikos dėmesio, visos ES ministrai jau buvo gavę naujausios informacijos apie tą virusą ir būtent štai toks yra teisingas būdas naudotis ribotais ES visuomenės veikatos ištekliais. Kai susiturime su bendra grėsme, mes iš karto atliekame mokslinius tyrimus ir nedarome to 27 kartus. Toks požiūris reiškia, kad valstybės narės ir komisija dirba tvirtų pagrindų ir gali koordinuotai reaguoti į grėsmės visuomenės veikatai. Yra 30 kitų grėsmių, kurie yra, kurie yra įvardinti mūsų centro ir jie yra pateikti dokumentuose. Dabar trumpai papasakosiu apie mūsų planus 13 metams ir vėlesniam laikotarpiui. 2013 metais e, laukia mūsų keli svarbus etapai, kuriuos norėčiau aptarti. Pirmiausia, kitais metais mes įgyvendinsime naują sustiprintą mokslinio nepriklausomumo politiką. Tiesiog bus išplėstas tas darbas, kurį jau atliekame, siekiant valdyti ir konfliktus, interesų konfliktus ir iškirsti jiems kelią. Taip pat atliksime nepriklausomą išorės vertinimą kitais metais. Na, mes jau esame pasamdę vertintojus, taip pat bus pradėta šiais metais duomenų rinkimo procesas ir galutinis, galutinė ataskaita turėtų pasirodyti kitais metais. Na ir galiausiai patvirtinsime strateginę daugiametinę programą 2014-2020 metams. Darbas jau prasidėjo. Praeitais mėnesiais, praeitą mėnesį Stokholme uh, vyko bendras strateginis posėdis, dalyvaujant svarbiems ekspertams iš valstybių narių, nacionaliniams visuomenės veikatos institutui ir institutams ir mūsų patariamajam organui. Iš tiesų gavome, daug, surinkome daug svarbių techninių duomenų ir pareng, parengsime konsultacinį dokumentą, su kuriuo pasidalinsime su partneriais, aišku, su jūsų komitetu. Per mūsų diskusijas su kolegomis iš nacionalinių institucijų supratome, kad reikalingas mūsų darbo testinumas. Ir dabartiniai darbo metodai turės keistis. Iš dalies teks išmokti padaryti daugiau su ribotais ištekliais. Pripažįstame, kad biudžetas visuomenės sveikatos sektoriuje visoje ES yra mažinamas. Ir reikia daryti daugiau ES mastu, nes taip galima padaryti daugiau su mažesnėmis išlaidomis. Ir aš norėčiau padėkoti šiam komitetui ir ypatingai Jutai Hauk pranešėjai, kad būtent ji pasiūlė tokį variantą. Ir dar galėčiau keletą pavyzdžių pateikti. Pirmiausia, tai kaip mes pateikėme savo priežiūros e, dokument, duomenis dėl užkrečiamų lygų. Dabar gaunate didelius, e, didelės storas ataskaitas, tačiau ateityje aš norėčiau, kad uh, tiesiog ant mūsų, mūsų savo pažangiuose telefonuose mes gautumėme trumpą su, su apibendrinta informacija. Iki 2020 metų smarkiai pasikeis technologijos, kurios yra naudojamos laboratorijose, bandrant susekti ir identifikuoti įvair, įvairias bakterijas ir virusus. Taigi mes ketiname įdėkti tas naujas technologijas visuomenės veikatos rytyje, tą daryti veiksmingai ir efektyviai. Jeigu man pavyks e, dar kartą čia kreiptis į šį komitetą jau 2020 metais, aš tikiuosi, kad vis dar kalbėsime apie. Manau, kad kalbėsime apie tuberkuliozę, živ AIDS, parengti ir taip toliau ir panašiai. Aš tikiuosi, kad mūsų centras ir toliau dirbs su valstybėmis narėmis ir komisija, kovojant su tomis lygomis ir padės ES greitai reaguoti į nenumatytas grėsmės. Dėkoju Jums uždėmesi ir aš laukiu Jūsų klausimų. Ačiū, ačiū ponui Springeriu iš Jūsų pristatymą. Dabar e, norėtume kreiptis į ponę Janą Kudakis, kuri yra e, ryšių su ECDC asmuo šiame komitete. Ačiū ponė Springeriu už labai informatyvę prezentaciją. Aš esu labai nusivylusi, kad tiek nedaug narių dalyvauja šioje diskusijoje. Aš e, žinoma, kaip gana agresyvi, e, agresyviai besielgianti kitų agentūrų atšvilgių, tačiau būtent šią agentūrą, jos darbą aš ypatingai pabrėžtinai remiu, nes e, mes galime pasinaudoti jos darbo rezultatais. Mums visai ES jos darbas yra labai naudingas. Tad aš labai patenkinta, kad esu E, ryšių, palai, ryšių su jūsų agentūra asmuo. Aš e, labai intensyviai palaikau ryšius su Marku ir jo komanda ir pastaraisiais metais su, su e, valdybos nariais, kurie pagaliau buvo skirti, dabar valdyba yra pilnai, pil, turi pilną sąstatą ir vyksta reguliarūs posėdžiai su tais valdybos atstovais. E, Ir e, tai reiškia, jog parlamentas galėjo išreikšti ir savo poziciją įvairiais klausimais. Su visomis yra e, visų e, agentūrų darbas turi kurti pridėtinę vertę ir aš esu labai patenkinta galėdama sakyti, kad ECDC tikrai kuria didelę pridėtinę vertę, dirba tikrai puikiai. Ir Pavyzdžiui, e, lygų stebėjimo išlaidos buvo sumažintos 30 procentų, e, pritaikant kitokią metodologiją ir tai yra tikrai puiku. Taip pat e, misijoms ir, ir posėdžiams šiais metais taip pat buvo organizuoti, buvo staupyta daug lėšų, 60 tūkstančių eurų viena iš kitų labai svarbių aspektų yra tai, kad CDC e e, tas lėšas ir išteklius panaudoja tik, tikslingai tiems dalykams, kurie yra būtini atlikti. Mes e, E, e, turėjome e, Londono olimpinės žaidynės, tai buvo tikrai labai plataus masto įvykis ir taip pat Europos futbolo čempionatas 2012 metų, taigi čia gali sklisti, lėgos, lygos plisti. Ir, ir būtent šis centras dėjo didelės pastangas, kad būtų užkirstas kelias tokių, bet, tokių lygų plitimui ir buvo deramų laikų e, pateikta informacija, išplatinta informacija valstybėms narėms. Taip pat e, e, valdyba aktyviai veikia reorganizacijos ir, ir personalo skirimo e, klausimais. E, kai e, kalbam apie personalo e, klausimus, tuomet be abejo visada atsiranda žmonių, kurie yra nepatenkinti ir tokių, kurie yra patenkinti, nes vieniems e, besikeičianti sistema patinka, kitiems ne jūsų organizacija, tiesą pasakius, reorganizavosi tikrai tinkamą linkmę, pozityvę linkmę. Mes Kalbant apie konkrečią darbų programą, galbūt turėtume patys savo ruoštų veikti aktyviau ir pasistengti išsiaiškinti, e, kokių minčių turi atskirų valstybių narių atstovai, kai kalbama apie CDC darbo e, veiksmingumo didinimą. E, mano kaip ryšių asmens santykiais su, e, šia, e, su šia agentūra ir su kitomis agentūromis yra labai skirtinga ir su skirtingais atstovais yra labai, e, labai skir, skirtingo likmens santykiai ryšiai palaikomi. Tad aš norėčiau, galbūt norėčiau, kad būtų labiau e, koordinuojami įvairūs, e, koordinuojamos past, įvairios pastangos tarp skirtingų struktūrų ir konkrečiai tarp, tarp jūsų centro ir mūsų e, parlamento atstovų kitais metais mes e, keliausime į Stokholmą, esame ten pakviesti, aš labai to džiaugiuosi ir ten taip pat turėsime galimybę e, diskutuoti su įvairiais e, jūsų personalo atstovais ir galėsime pasidalinti mūsų turimomis žiniomis ir patirtimi, taigi tiek norėjau pakalb... pasakyti šią temą. Ačiū. Um, thank you, thank you, Chair, and I share... Toliau, ponė Linda McKevin. Ačiū. Pirmininkė, aš pritariu ponios Janakudakės nusivylimui dėl to, kad kolegų čia nėra. Turėtumėme ketvirtadienio popietinius posėdžius apsvarstyti su koordinatoriais. E, esu dėkinga už, už informaciją apie timų epidemiją. Jūs kalbėjote, kad buvo tos lygos proveržys šiais metais Liverpoolyje. Kokios tendencijos konstatuojamos? Ar tos lygos paplintimas auga, didėja, mažėja? Uh, Ar apie tai žinias kleidžiama, ar valstybės narės dalyvauja tame, ar e, teigiama informacija tėvams, kad jie suprastų, kaip svarbu yra skiepyti. Taip pat noriu paklausti apie tai, kaip, koks darbas vyksta su bendruomenėmis, kurios turi mažiau informacijos apie sveikatos apsaugos pavojus. Guardian dienraštyje praeitą savaitę skaičiu apie tai, kad žmonės besilankantis egzotiškose vietovėse, egzotiškose žemynuose e, atveža į Europą e, lygų, pavyzdžiui, iš Afrikos žemyno galėjo paplisti lyga e, dėl mm, nar, narvose laikomų paukščių Kartais žmonės, e, kurie migruoja iš tų valstybių, e, kurie gyvena kitur, yra imigrantai, grįžta į savo gimtinę, ten praleidžia kažkiek tai laiko ir paskui sugrįžta į kurią nors Europos valstybę. Ar yra tikslinių priemonių skirtų tokiems žmonėms? Nes jie gali atsivežti lygų, apie kurias net nežino galbūt. Ir galiausiai turiu klausimą apie finansinę krizę. Kalbame apie sveikatos apsaugos sistemos e, netobulumą, apie nevienodą jos prieinamumą. Kalbama apie dar mūsų laukiančią gripo pandemiją šiais metais. Ar kaip suskiepijimusi, ar, ar, ar žmonės apie tai žino, ką atsatasi daro? Dėkoju, norėčiau paprašyti pono Špringerio atsakyti į klausimus, kurios pateikė kolegės. Ačiū. Visų pirma, dėkoju ponė Kodakis už jos e, e, pasisakymą ir e, būtų puiku, jeigu jūs apsilankytumėte Londone, kad galėtume mes apskeisti įvairiomis mintimis. Norėčiau padėkoti jums už klausimus. O tymai tai yra lyga, kurią būtų galima prilyginti tornadui, kuris e, keliauja per visą Europą. Mes prieš keltą metų pamatėme, jog e, labai nuo šios lygos nukentėjo Rumunija, po to po metų e, ta lygos protrukis vyko, kilo Prancūzijoje. Ir šiaurės Airija taip pat nukentėjo nuo šios lygos. Ir mm, be abejo, buvo nemažai žmonių, kurie buvo ypač jautrus tokiai lygai, kadangi nebuvo paskiepyti. Tai šia, šios lygos protrukiai vyksta bangomis. Ir per, e, e, prieš keturis metus buvo viena iš tokių bangų kilusi. Ir džiugu matyti, jog šiais metais e, tas protrukis nėra toks digi, didelis palyginus su praeisiais metais. Tai ne dėl ECDC E, pastangų, o dėl to, kad e, dėl pačių, paties viruso plitimo pobūdžio. Įdomu tai, kad žmonės yra vakcinuojami, e, tačiau aš nesu labai optimistiškai nusiteikęs, kadangi yra nemažai prieš skiepus nusiteikusių E, organizacijų ir subjektų, kurie skleidžia įvairias, įvairius e, gandus, e, nukreiptus prieš skiepų naudą ir tai aišku daro didelį įtaką ištisoms bendruomenėms. Pavyzdžiui, galima būtų paminėti Rudolfo Steinerio mokyklas Vokietijoje, kuriuose labai daug žmonių, e, tos mokyklos mokinių nėra e, skiepijami ir ten e, timų protrukiai yra ypatingai dideli. E, Romai, Romų bendruomenė taip pat yra labai pažeidžiama visuomenės grupė šio požiūrį. Aš buvau ir mm, Bulgu, Bulgarijoje, ir Rumunijoje, mm, ir kalbėjausi su šios bendruomenės atstovais. Tai yra labai įvairialybė bendruomenė, tačiau buvau nustebęs, mat, pamatęs, jog e, Bulgarijoje yra e, Romos, Romų e, e, bendruomenėje paskirti žmonės, vadinamieji mediatoriai, kurie e, savo bendruomenės šviečia, e, kalbėdami, pasakodami apie skiepų naudą. žinoma, yra labai svarbu užtikrinti e, deramą sveikatos apsaugą kiekvienoje bendruomenėje ir konkrečiai Romų bendruomenėje, jos viduje. Romai netiek nusistatę prieš pačius skiepus, e, kiek yra, e, e, dažnai mano, jog tai, tie skiepai jiems yra neprieinami. O klausimas dėl egzotinių virusų, kurie yra įnešami, atkeliauja iš egzotiškų šalių, tai yra iš tiesų aktualus klausimas. Neseniai Didžiojoje Britanijoje Vienas pacientas buvo susirgęs paveldimą, vieną paveldimą karštinę ir jungtinėje karalystėje tam buvo skirta labai daug dėmesio, buvo labai operatyviai sureaguota ir buvo kreiptasi į kitas valstybės narės, kad būtų e, siekiant nustatyti e, kitus tokią karštinę užsikrėtusius asmenis. Taip pat mūsų centras yra parengęs protokolus, e, kuriuose yra išdėstyta, kad žmogus, kuris serga ir, e, pažiūrėjau, keliauja lėktuvu, e, kad jisai turėtų būti, e, tas asmo turėtų būti nustatomas siekiant jį atriboti nuo kitų žmonių, kad ne, neperdotų tos lygos kitiems žmonėms. Taip pat yra labai, pažiūrėjau, kaip pavyzdys yra viena nepaprastai pavojinga pečenela lyga, kuri taip pat yra labai pavojinga, nes sparčiai plinta. Esu labai susirūpinęs dėl finansinės krizės padarinių mūsų darbui, kadangi visų pirma mes žinome, jog daugelis žmonių e, neteks darbo ir išauks ypatingai jautrių visuomenės, pažeidžiamų visuomenės grupių e, dydis. E, tai žmonės, kurie neturės darbo, bus benamiai, alko, alkoholikai, susirgs alkoholizmu. Ir e, tokių žmonių tarpe padaugės e, živ atveju. Ir tuo pat metu mes matysime, jog vis e, bus mažinamos biudžeto lėšos skirtos visuomenės sveikatos apsaugai. Grace, uh, is a kind of kai kalbame apie apsau, e, žmonių e, sergančių tuberkuliozę sveikatos apsaugą. Provide... Serga žmonės živ, jų atsparumas mažėja dėl to, kad dėl tų vaistų e, derinio, kurios yra jiems taikomas ir jeigu nebus imtasi priemonių, mums grėsia e, didelė katastrofa katastrofa, jei ne rytoj, ne paryt, bet už poros metų, nes tai, kas šiuo metu vyksta Atenose, tai yra labai svarbu. Reikia, reikia priminti apie tai, kad būtina skirti lėšų tokioms programams. Kitas dalykas yra tai, kad ligonis, ligoninėse auga e, mikrobų atsparumas e, vaistams. Taip pat žinome, kad pacientai migruoja iš vienų valstybių į kitas, bet jeigu persikeli iš vienos šalies į kitą, labai svarbu e, pacientus tikrinti, ar jie, e, jie perneša atsparių bakterijų. Tai ne visada įmanoma, ne visada įmanoma juos patikrinti ir dažnai pastebime, kad tokių atsparių bakterijų paplitimas išauga. Kalbant apie tuberkuliozę, e, tuberkuliozės virusas yra ypač atsparus įvai, įvairiems vaistams. Ir jeigu valstybė neturi lėšų tų, skirti tų štamų tyrimui, tai pacientas nesulauks tinkamo gydimo. Nežinau, ar tai suprantate, bet uh, kom, kalbant apie tą tuberkuliozės porušį, kuris yra atsparus daugybei vaistų, tai daug žmonių susirgia tokią tuberkuliozės rušimi miršta. Ir finansinės krizės poveikis yra juntamas ir sveikatos apsaugos rytyje. Ačiū ponui Špringeriui, čia buvo tikrai ger, gera jūsų pastaba. Ne pirmą kartą šiame komitete diskutuojame apie tai, kokį poveikį finansų krizė daro visuomenės sveikatos apsaugos sistemai. Ar ES yra skiriama pakankamai dėmesio ir e, e, akcentuojami tie dalykai, kai kalbame apie, e, apie pavyzdžiui, e, e, finansuojami e, tyrimai, kuomet yra e, tyriami e, atsparumo antibiotikams atvejai. Ir e, aš pats atkeliavęs pas gydytoją e, ir iš savai ištyręs negaliu būti garantuotas, kad būsiu tinkamai ir gydomas, jeigu man trūks pinigų. Taigi apie tos biudžeto dalykus dar E, tikrai reikia kalbėti, nes kai kalbame apie to, sveikatos apsaugos sistemų finansavimą, e, tai be pinigų čia neapsėsime, nes tikrai mūsų laukia daugybė problemų. Nežinau, ar dar kolegų yra, kurie norėtų užduoti klausimų. Jeigu ne, tuomet aš užduosiu turbūt standartinį klausimą, ką jūsų agentūra daro, spręsdama interesų konfliktus ką jau yra nuveikusi šioje srityje, nes e, ši tema yra nuolat svarstama. Visuomet siekiama pasitelkti tokiuose agentūrose pačius geriausius ekspertus, toks yra ir mūsų siekis, tačiau tuo pat metu e, norima užtikrinti, kiek manoma, didesnį skaidrumo lygį ir tuomet E, vienas ar kitas ekspertas pasako, aš nenoriu patekti į žiniasklaidos akiratį ar panašiai. Ir tai, e, tai kadangi tai gali, e, gali, būti, gali išriškėti kokie nors mano ryšiai su universitetais ar verslu ar panašiai. Kągi jūsų centras daro šioje srityje, siekdamas tos interesų konfliktus pašalinti? Yes, I'm, I'm, I'm very... Labai džiaugiuosi, kad daug dėmesio skiriama šiam svarbiam klausimui. Žinoma, mes bendraujame su įvairiais ekspertais ir jeigu kalbėtumėme apie savo darbuotojus ir reikalavimą skelbti interesų deklaracijas, mes tada na, ir patikriname, ar nėra jie susijęs su kokiais tai specialiais interesais. Ir taip pat norime taikyti tokį bendrą požiūrį šiai sistemai. Mūsų patirtis dabar rodo, kad tas tikslas šioks toks yra lakus. Žinau, kad prieš dvi valandas audito rūmai spaudos konferencijoje kalbėjo apie interesų konfliktus. Ir aš tikiuosi, kad bus galiausiai susitarta, kaip elgti su tais interesų konfliktų deklaracijomis. Bet apskritai, bet be net nesant tokiam sutarimui, mes ir tokiam bendram požiūriui mes daug tam skiriame ir ypatingai tie darbuotojai, kurie dirba su, su gripu, pateikia tokias deklaracijas, mes tikriname jas, tikriname žmonės dirbančius e, komisijose, komisijoje, tikriname jų interesų konfliktų deklaracijas. Tačiau, pavyzdžiui, jeigu darbuotojas perina dirbti į vaistų bendrovę, farmacinę bendrovę, tada iš komiteto jis pašalinamas. Taip jau yra atsitikę. Taigi skiriame tam daug dėmesio turime tokį atitikties pareigūną, jis teigia tokią pareigybę ir tikiuosi, kad e, kitais metais mūsų valdyba jau parengs naują strategiją šių, šiuo klausimu. Ir taip pat tikiuosi, kad bus parengtas toks bendras požiūris dėl to, kaip elgtis tokiu atveju ir kad e, galiausiai ir parlamentas pateiks e, daugiau informacijos apie tai. Ir jeigu apsilankytumėte pas mus, mūsų centre, aš mielai jums daugiau e, papasakočiau ir jūs patys pamatytumėte, kaip, e, kaip mes dirbame tuo klausimu. Ačiū. Dabar norėčiau pasveikinti komisijos atstovus ir suteikti žodį komisijos atstovams. Prašau. Like say... Ačiū. Norėčiau pasakyti keletą dalykų apie temas iškeltas diskusijų metu. Visų pirma, kalbėsiu apie skiepijimą. Manau, kad tai yra gana sudėtingas klausimas. Noriu pasakyti, kad komisija draugė su Vengrija, jas pirmininkavimo metu dirbo renkdama tarybos išvadas dėl vaikų skiepijimo. Ir testinė šių tarybos išvadų iniciatyva yra konferencija, didelė konferencija, kurią komisija rengia kitą savaitę. Ten bus svarstomos iniciatyvos, kurių galima imtis Europos mastu, kad paskatintume valstybės užtikrinti, jog daugiau vaikų būtų skiepijami tai e, susijęs su timų protrukiu ir sudėtinga situacija kitos, su kitomis lygomis. Antras dalykas, ką norėčiau pakomentuoti, tai tarybos rekomendacijos paremtos sutarčių straipsnių, pagal kurį valstybės narės yra įsipareigoję pasakyti tam tikrą skiepijimosi nuo sezoninio gripo lygmenį. Ir ACDC rengia ataskaitą dabar apie to įsipareigojimo vykdymą valstybėse narėse. Tikimės jį pristatyti valstybėms narėms ir tarybai iki šių metų pabaigos ir pažiūrėsime, uh, Tuomet ar valstybės narės įgyvendino rekomendacijas, kurias turėjo įgyvendinti. Mūsų dabar turima informacija teigia, kad e, situacija yra labai nevienoda. Trečias dalykas, kuris buvo paminėtas, tai pandemijų protrukiai ir skiepijimasis nuo jų. Po 2009 pandemijos taryba paprašė komisijos parengti mechanizmą, e, kurios, kurio dėka būtų galima bendrai įsigyti vaistus, vakcinų. Tai, tai yra sudaromos valstybių grupės ir jos derasi dėl vakcinų įsigijimo sandorio. Tikriausiai pastebėjote, kad vakar, kuomet komitetas patvirtino pono Parnių pranešimą, tame pasiūlyme yra uh, e, aspektas, tema ir susijusi su šiuo dalyku. Uh, Mes plėtojame šią iniciatyvą, tai yra e, plečiame šalių grupę, kurios drauge norėtų įsigyti tokių vakcinų. Tai yra tarp valstybinio bendradarbiavimo kovoje su grėsmėmis pavyzdys ir e, planuojama ir kitų vakcinų įsigyti panašiu būdu ir ateityje manome, kad bus galima ir kitų vaistų įsigyti panašiu būdu. šis pranešimas bus svarstomas e, e, plenarnėme posėdyje. Manau, kad jam bus pritarta. Čia taip bus sustiprintos sąsajos tarp rizikos vertinimo, kurios atlieka CDC, ir rizikos veiksnių valdymo, kurį vykdo valstybės narės. Ir taip sukursime sistemą ne tik kovai su užkečiamomis lygomis, bet ir taip pat priešinantis visom kitom grėsmėm. Dėkuoju, ar norėtumėte kaip nors sureaguoti į komisijos pasisakymą? Ačiū. Bendradarbiavimas tarp komisijos ir ECDC yra, mano nuomonė, labai produktyvus šiuose srityse. Vakar aš sąmoningai dalyvavau konferencijoje skirtoje e, gripo e, skiepų klausimų ir daugybė žmonių iš pramonės e, pramonės atstovų dalyvavo toje konferencijoje. Aišku, tai reikėjo žiūrėti labai atsargiai. Tačiau noriu pasakyti, kad viena vertus yra puiku, kad yra tarybos rekomendacijos, e, e, rekomenduojančios e, vakcinuoti, skiepyti tas rizikos grupės. Tačiau kita vertus ir patys pačios valstybės ir, ir, konkretus, ir pramonė imasi veiksmų, kad būtų tai įmanoma įgyveninti, kad būtų tie skiepai prieinami. Taigi yra tam tikros pažangos šioje srityje. Tad svarbu aiškiai pabrėžti, kad jų atsakomybė čia yra akivaizdi. Tačiau neturiu nuomonės dėl uh, iniciatyvos susijusios su uh, pavojais uh, kylančiais, uh, tarpvalstybiniais pavojais sveikatai. Tačiau galiu pasakyti, kad kalbant apie uh, E, tas, e, e, kad, kad, aišku, man labai įdomu bus pasiaiškinti vakarykščias diskusijos rezultatus ir padaryti tam tikras išvadas. Na, mūsų diskusija buvo tikrai labai įdomi. Parnio, parnio pranešimą mes svarstėme labai aktyviai ir darėme, padarėme konkrečias išvadas. Diskusijos vyko tikrai sėkvi, sėkmingai ir e, puiku, kad ir mūsų ryšių e, pareigūnė, mūsų atstovė taip pat e, galėjo e, e, konstatuoti, jog ryšiai palaikomi tikrai labai veiksmingai, aktyviai. yra kalbama apie tai, kad, turime, kad ES yra daugybė žmonių, kuriems kyla, kurių sveikatai kyla didelis pavojus ir reikia su to, stengtis užkirsti kelią e, tokiems, e, tokiai galimai rizikai, reikia tinkamai apsaugoti visuomenės sveikatą, dėl to e, mes manome, kad jūsų agentūros veikla čia yra tikrai labai svarbi ir aš manau, kad dar daug ką teks aptarti ir Stokholme. E, Ir vis dėlto mums reikėtų daugiau e, užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą, mums reikia aktyviau bendrauti tarpusavyje, koordinuoti savo veiksmus. E, panašu, kad niekas daugiau nenori kalbėti ir dėl to norėčiau padėkoti tiems, kurie šiandieną dalyvavo šioje diskusijoje. Gaila, kad nebuvo e, daugelio kolegų Aš manau, kad šį klausimą turėsime aptarti ir koordinatorių posėdėje, kad ateityje tokių, at, tokie atvejai nepasikartotų. Aš čia nenoriu pernelyg e, burnoti prieš nesančius kolegas, tiesiog norėčiau pagirti tuos, kurie dalyvavo ir padėkoti jums, kad pas mus atvykote ir e, tikiuosi, jog galėsime jūs savo delegaciją e, apsilankę Stokholme e, su jumis ap, m, padiskutuoti ir pasitarti, kokius dar darbus reikės nuveikti. Dėkoju už jūsų pristatymą. So, wir sind damit auch schon am Ende der. Darbo tvarkė e, atrodo jau aptarėme visą, kadangi vakar e, po balsavimo mes kai kurios punktus išbraukėme ir dabar e, tuos punktus, kurie buvo, e, turėjo būti aptarti dabar, tai yra 221, nebebus šiandieną svarstomi, kitas mūsų posėdis bus lapkričio 5-6 dienomis. Dėkoju visiems, kurie ištvėrė iki posėdžio galo ir diskutavo. Linkiu visiems ramaus vakaro ir geros kelionės namo. Viso gero.